E, šiandienos ryteno, ryto e, man buvo pasakyta, kad šitą klausimą į darbo tvarkę e, įtraukti nėra skubu. Pone pirmininkė, dėkoju už Jūsų paaiškinimą. Atrodo, kad yra daug žmonių, kurie nenorėjo diskutuoti apie Danijoje susiklošusią situaciją. Man atrodo, kad čia kyla ES patikimumo klausimas ir čia reikia elgtis su šalimis vienodai. Taip, mes e, taip pat kalbėjome apie situaciją Lenkijoje, mes kreipėme į, į šią situaciją daug dėmesio, taip pat Vengrijos situaciją išsamei aptarėme. O dabar e, situacija Danijoje klostosi taip, kad reikia ir apie ją pakalbėti. E, mes komitete turėjome progos aptarti šią situaciją prieš ją aptariant plenarinėje sesijoje ir galiu pasakyti, kad buvo priimti Danijos parlamente tam tikros priemonės, tai patvirtinta ir aš noriu jūsų paprašyti, pasitarus su frakcijų atstovais, prašau tiesiog pateikti pasiūlymą, nes, kiek žinau, frakcijų viduje ne visi sutinka atidėti šias diskusijas, o man atrodo geriausia būtų dabar balsuoti dėl to, kad į darbo tvarkę būtų įtrauktos diskusijos apie situaciją Danijoje. Ir vardiniu balsavimu reikėtų balsuoti. Jeigu pralaimėsime, pralaimėsime, bet jeigu laimėsime, bus įtraukta šį klausimą į dienos darbo atvarkę. Oh, Herr Präsident, ich unterstütze die. Pirmininkė, aš uh, pritariu pono Lambertso prašymui. Ir norėčiau pabrėžti, kad e, aš labai e, susierzinau dėl to, kad e, pirmininkų suiga pateikė žalių, pra, žaliųjų prašymą, kad uh, E, būtent šią plenarinę sesiją būtų sprendžiama šita tema. Ir taip pat kai kurių frakcijų e, pirmininkų pasisakymai aiškiai sako, kad Libė komitetas pirmadienį e, posėdžiautų ir jie šitą klausimą iškėlė. Tačiau visada buvo aišku, kad per šitą kadenciją turi būti apie tai kalbėta. Ir jeigu, e, jeigu tai nepasieks pirmininkų e, suigos, aš manau, kad tai yra e, Lipė komiteto, aš manau, kad mes turime dėl to balsuoti ir turiu pasakyti, kad Libe komitete, Libe komitetas gali šią savaitę susitikti ir apie tai kalbėti, ir ties diskusijos gali vykti šią savaitę. Šitas parlamentas negali pasiūsti tokio signalo, kad kad um, Danijos parlamentų pasiūs, būtų pasiūstas labai aiškus pareiškimas dėl šios situacijos. Pone Entveld, e, dėkuoju pirmininkė. Mano frakcija sutinka su tuo, kad labai svarbu aptarti šitą klausimą, kitaip nei galvoja e, ponas Lamberts. Aš manau, kad netgi Danų e, vyriausybė mielai čia atvyktų ir aptartų tai su parlamentu. A, Ir taip yra labai svarbu šitą klausimą aptarti prieš pradedant balsuoti e, Danijos parlamentui, tačiau manau, kad būtų šiek tiek dirbtina uh, dabar tą diskusiją raginti šią savaitę, šią plenarnėje sesijoje. Tačiau yra galimybė pirmadienis, kada vyks kitas Libe komiteto posėdis ir aš prašyčiau jūsų pirmininkę susisiekti su Libe pirmininku ir koordinatoriais ir dar kartą paprašyti jų apsvarstyti e, šitą klausimą ir įtraukti jį į pirmadienio e, darbo tvarkę. Ponas Weber, e, pirmininkė, aš jau pirmadienį pradžioje išsakiau EPP poziciją mūsų ekspertai ir e, e, kalbėjusi su Libė komiteto nariais ir koordinatoriais ir aš e, pasikalbėjau su jais ir padarėme išvadą, kad nėra skubos įtraukti šitą klausimą dabar. Taip, žalieji taip pat turi gerbti tą nuomonę, kad daugumoje parlamentarų netrodo tokios, esant tokiai skubai. Ir Danijos vyriausybė vienareikšmiškai pareiškė, kad nori mielai atvykti čia ir dalyvauti diskusijose, todėl mes turėtume tiesiog e, leisti kolegoms dirbti savo darbą. Ir noriu tai dar kartą pabrėžti. E, Danijoje e, buvo priimtas toks teisės aktas dėl pabėgėlių ir Danai E, kurie turi e, pinigų, e, ne, nereikalauja jokios socialinės pagalbos. Ir turiu pasakyti, kad ponė Lambers, gerbiami žalieji, ateityje, kai vyksta įstatymų prieimimas Europoje, mes negalime mokyti visų žaliųjų ideologijos, nes tai daro žalą Europos projektui. Mano frakcija gerbė tai, kas vyksta Danijos parlamente. So, Meine Damen und Herren, ich habe jetzt noch. E, ponios ir ponai, tai uh, norėčiau pasakyti, kad dabar uh, pasakys Feskizin, paskui dar vienas narys ir tada uh, priimsime galtinį sprendimą. Būtų labai neprotinga pademonstruoti savo galę Europos parlamente, jeigu mes pradėtume kištis į Danijos parlamento darbą. Danijoje e, šioje e, srityje e, buvo primtas sprendimas, kurį tiesiog patvirtino rinkėjai. Jeigu mes pradėtume nagrinėti, ar Danija yra demokratija ar ne, tai būtent komisija ir ponas Cimamans, o ne žaliųjų frakcija iš Europos parlamento turėtų atlikti tokį darbą. Trečia, Tai yra teisės akto pasiūlymas, projektas, dar jis nėra patvirtintas Danijos parlamente, tačiau mes žinome po pirmojo svarstymo, kad e, dauguma parlamentarų Danijos parlamente e, jam pritarė ir e, jį pasiūlė Danijos Alde frakcija ir jam pritarė EKR frakcija Danijoje ir EPP. Tad neturėtume dabar spręsti, kas e, gerai ar blogai yra valstybėse narėse. Dėkoju, ponia Gerl. Dėkoju, pirmininkė. Mano frakcija norėtų laikytis e, pirmininkų suigos E, sprendimo ir pritarti Libė koordinatorių daugumos sprendimui e, prieš pradedant tai nagrinėti plenarnėje sesijoje. Tačiau aš ne visiškai sutinku su kai kuriais e, argumentais, kurie ką tik buvo išsakyti. Aš manau, kad situacija Danijoje E, tikrai nusipelno gilios diskusijos šiame parlamente ir būtent dėl šios priežasties aš nemanau, kad mes turėtume e, organizuoti diskusiją iš karto e, atmestinai. Manau, kad pirmiausia diskusija turi būti į, į, į, surenkta libe komitete, o paskui tik tais plenarinė sesija. Dėkoju. Ponios ir ponai, aš manau, kad vienareikšmiškai nuomonė yra tokia, Dar ponas Lambers nori pasisakyti. E, ponas Lambers nori, e, kad mes balsuotume šiandien arba e, rytoj ir turėtume galimybę pasikalbėti apie tai plenarinė sesijoje. Ponas, ponė Intveld sakė, kad komitetas turėtų tai aptarti kitą pirmadienį per savo posėdį. Ir tai yra du skirtingi pasiūlymai. Aš manau, kad mes turime aiškę daugumą uh, už ponios Intveld pasiūlymą. Uh, Ir e, matau, kad ponia Lamberts, jūs esate prieš, man yra visiškai aišku. E, ir pirmininko užduotis yra pasižiūrėti, kokia yra dauguma, nuomonių dauguma. Prieš pradedant balsuoti, e, norėčiau pirmiausia balsuoti dėl, dėl Lambert ir dėl Entveld. Dėkoju. 150-254 buvo balsavimo rezultatai. Negalima pirmininkė balsuoti dėl šio e, pasiūlymo, nes 152 taisyklė sako, kad reikia tvirtinti darbo tvarkį ir reikia prieš sesiją, o pagal 554 taisyklę galima keisti skubos tvarka, bet pirmąją reikia išversti visas oficialias kalbas, bet taip pat turi būti paskelbta tai pirmininko. Ir galima ją diskutuoti tik tais tame posėdėje, kuris yra po to, kuriame apie tai buvo pranešta. Dėkoju. Pone Golnik, jūs labai intensyviai skaitote darbo tvarkos taisyklės, tačiau supraskite, situacija vienareikšmiška. Pirmininkas gali pasiūlyti e, pakeisti darbo tvarkę. Ir šitą teisę pirmininkas turi. Ir e, galima daryti spant, e, spontaniškus pakeitimus. Ir būtent dėl to aš vakar e, frakcijoje pa, paprašiau e, aptarti. E, kokia yra mano frakcijos nuomonė šiuo klausimu. Ir mes turime labai aiškę nuomonę. Dauguma yra tai, kad e, nereiktų šiandieną keisti darbo tvarkės. Tai yra visai kitas klausimas, ar šio parlamento narys pateikęs e, e, prašymą ar, ar jam patinka šitas pakeitimas ar ne. Ir dabar Mm, aš galiu pritarti tik ponios Intveld e, pasiūlymui, be jokių problemų. Toks yra mano pasiūlymas. Balsuokime dėl e, ponios Intveld e, mm, pasiūlymą. Tai buvo pasiūlymas, kuris buvo pateiktas pirmininkų konferencijoje ir aš norėčiau, kad jūs, būdamas pirmininku, dabar leistumėte aptarti šį klausimą plenarinėje sesijoje, O paskui, jeigu bus atmestas šis prašymas, tai tada galėtume balsuoti dėl ponios Intvelt pasiūlymo. Pone Lambert, aš suprantu jūsų poziciją, aš manau kitaip. Jeigu plenarinėje sesijai pateiktas pasiūlymas, tai pačia, pati plenarinė sesija turi tai aptarti. Ne tai, kad e, jūs komitete tai aptarsite. E, jeigu nėra e, dėl to balsavimo, nėra daugumos, tai mes dabar turime balsuoti arba dėl klausimo, kurį mes turime aptarti tiesiogiai be komiteto nuomonės. Tačiau dabar ponios Intveld pasiūlymas apima daugiau. Ir ir e, buvo paprašyta, kad e, kitą savaitę, pirmadienį, komitetas apie tai e, pasikalbėtų. Kas pasisakote už ponios Infeld pasiūlymą, kad komitetas kitą savaitę? Kas prieš, kas susilaikė? Gerai, elektroniniu būdu mes patikrinkime viską. Už Infeld pasiūlymą. Už balsuokite taip, tie, kas prieš e, balsuojate ne, o kiti susilaiko. Taigi e, dabar kalbame apie pilietinių teisių e, komitetą. Baigiame balsavimą. Pasiūlymas primtas. Puiku. Dėkoju. O dabar mes Pereiname prie mūsų darbo tvarkės e, klausimo, tai yra e, Niderlando pirmininkavimo programa. Ir e, dabar noriu suteikti žodį Niderlandų karalystės ministrui pirmininkui.